tarybos delegacija, institucija, kuri atstovauja e, krikščionių bendruomenės iš šiaurės ir iš pietų ir ši delegacija yra lankytojų ložėje. Ačiū už šiltą pasveikinimą. E, sutapo e, jau taip šiandien, kada aš esu pirmininko kėdėje šiandien. E, ši lankytojų grupė susitinka e, su e, komisijos ir parlamento atstovais. Toks dialogas numatytas sutartise. Reikia pasakyti, kad Airijos saloje bažnyčios suvaidino svarbu vaidmenį taikos procese, e, kurį mūsų parlamentas labai palaikė. Praėjusią savaitę surengėme uh, E, pozityvę parodą, kurioje atspindėtas teigiamas es finansavo poveikis taikos stiprinimui abiejose Airijos salos pusėse. Todėl m, mm, išsiveškite, grįždami namo, e, sėkmės žinę ir linkėjimus toliau sėkmingai dirbti taikos labui. Ponas Soren Moisa pasitraukė iš socdemų frakcijos nuo lapkričio 22-osios ir perėjo į EPP frakciją ir jo narystė įsigaliojo lapkričio 29-ąją. Dar vienas pranešimas. E, Teisinių reikalų